Taip pat mane informavo, kad Stanislav Polčiak atsisakė e, savo prašymą ginti jo imunitetą ir e, dėl to laikoma, kad e, šis prašymas išspręs.